rengdami pasiūlymus savo bendradarbiausime, taip pat e, laukiame jūsų nuomonės apie tai, ko reikės Europai 20 metais ir ateityje. Dėkuoju dabar žodis pranešėjui. By... E, atsiprašau, pirmininkas padėkojo pranešėjai, o dabar kitas klausimas visuotinės svarbos socialinės paslaugos ir pranešėjas yra ponas Derosa. Prašom. Čia. Labai ačiū ir labas vakaras, ponė pirmininkė. Euro ateities visuotinės svarbos socialinių paslaugų e, suteikimas yra susijęs pirmiausia su deramų sąlygų sukūrimu piliečiams naudotis tuo. Tai apima vietos veikėjus, socialinius partnerius ir kitus svarbius veikėjus. 95 pakeitimai buvo pateikti, e, mano pranešimai buvo parengta daug kompromisinių iš jo ir, ir kaip. Mm, ar susilauksim patvirtinimą, pamatysim rytoj. Pranešime e, dėl esminių dalykų susitarėm. Mes galbūt šiek tiek e, laikomės kitokių nuomonių dėl vienų ar kitų aspektų, tačiau darbo grupė sukūrė pagrindinės gairės. ES savanoriškos kokybės sistemos idėja yra iškelta. Tos visuotinės e, svarbos socialinės paslaugos yra ne tik būtinas gyventojams, bet ir ekonomiškai labai svarbios. 26 procentai BVP yra sukūrėma teikiant tokias paslaugas. 64 milijonai žmonių ten dirba. E, neseniai e, atliktas tyrimas parodė, kad e, visuotinės svarbos socialinės paslaugos yra būtinos žmonių gyvenimo kokybė užtikrinti jų integravimą į visuomenę ir socialinę ir teritorinę sanglaudą užtikrinti. Pranešinė ir pabrėžta, kokiu reformų reikia, kad būtų išspręstos problemos ir panaikytas socialinis neiškumas. E, išskirtos rytis, kurioje reikalingi skubus veiksmai. Pavyzdžiui, viešųjų pirkimų ir valstybės paramos taisyklės turi būti pagerintos. Bet to yra siūlomas aktyvus vaidmo socialiniams partneriams ir e, įvardyjama, kokios sąlygos turi būti keliamos e, rangovams ir subrangovams, užtikrinant kokybės lygmenį atitinkamą pasaulis po 2007 metų labai smarkiai pasikeitė. Paskutinį kartą socialinės paslaugos parlamente tada buvo aptartos. Ir tada sukurtas reglamentas dėl ekonominių paslaugų e, žlugo e, tais pačiais metais ir tas žlugimas e, labai brangiai kainavo socialinių ir ekonominių požiūrį. Valstybės narės pasiekė net krizės lygmenis, nes jų biudžetas, biudžete atsirado toks didelis deficitas. Dėl jo buvo pradėtos taikyti labai griežtos biudžetinės drausmės programos ir labiausiai pažeidžiami visuomenės nariai dėl to labiausiai kenčia. E, pranešime yra reikalaujama griežtesnių ES programų ir e, veiksmų, kurie leistų tas problemas išspręsti. Dabartinės ekonominės ir socialinės problemos iškilančios mūsų piliečiams gali būti išspręstos tik jeigu žmonės galės geriau e, pasinaudoti visuotinės svarbos socialinėmis paslaugomis. Tai tik sustiprina tų paslaugų reikšmę. Aš tikiuosi, kad šis pranešimas galės būti priimtas visas rytoj ir aš labai mielai dirbsiu su kitais suinteresuotais žmonėmis, užtikrindamas, kad mūsų piliečiai gautų tokias paslaugas, kokių jie nusipelno. Baigdamas aš norėčiau padėkoti visiems, kurie kartu su manimi dirbo šešėlinės pranešimas pranešėjams, sekretoriatui, visiems pilietinės visuomenės atstovams, kurie dalyvavo šiame procese ir iškėlė labai daug novatoriškų idėjų. Aš tikiuosi, kad darbo grupės sugebės parengti reikalingus rezultatus, kai tam ateis laikas. Ačiū ponė Derosa, toliau ponė Bastos. Ačiū panas pirmininkė. Šis pranešimas, kurį mes dabar aptarėme, yra labai svarbus turint galvoje socialinių paslaugų svarbą kasdieniam pasau, e, piliečių gyvenime. Jie turi didelį vaidmenį socialinės sąnaudos, e, darbo vietų kūrimo požiūrių ir kaip ekonomikos paramos priemonės. Pono Derosa pranešimas leidžia galbūt naujai pažvelgti į šią tą problematiką ir iškelti tam tikrus įsipareigojimus, komisijos įsipareigojimus socialinių paslaugų sektoriui. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją už puikiai atliktą darbą. Kas mums labiausiai rūpi? Ogi tai, kad kompetencijos šioje srityje priklauso valstybėms narėms. Ir būtent valstybės narės privalo apibrėžti, organizuoti ir finansuoti socialinės paslaugas. Reikėtų, kad būtų tam tikras teisinis harmonizavimas ES lygių, nes Realybėje šios paslaugos labai skiriasi viena nuo kitos valstybės narise. Įsivaizduokite, 27 valstybės narise sveikatos paslaugos, socialinio būsto mm, skirimas e, yra labai skirtingi. Yra visose šalise kažkas svarbiausia dalykai tose paslaugose, kas gali būti suvienodinta. Pone Dėlį. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponas pirmininkė. Socialinis, transversalinis klausimas ir 14 Lebono starties straipsnis garantuoja privalomai garantuoja socialinės teisės ir ypač prieiga prie visuotinės svarbos paslaugų. Jau atėjo tikrai laikas įrodyti piliečiams, kad socialinė Europa veikia. Reikia visam socialiniam aky suskirti jam deramą vietą. ES teisinė atsižvelgiant į, į, į specifiką, konkurencijos taisyklės, suprantant, kad e, šitos paslaugos yra labai svarbios vietos lygmenių. Pono Deraso pranešimas yra kaip tik ta tinkamiausia proga įtvirtinti paprastus, bet stiprius principus. Lygiavos, e, universalios prieigos prie šių paslaugų, kurios organizuojamas kolektyviniu būdu ir skatina socialinį progresą. Pone komisarai, jūs sakėte, kad jau atėjo laikas perėti prie konkrečių žingsnių. Taip, iš tikrųjų, laikas žengti konkrečius žingsnius, todėl aš siūlyčiau realiai paremti vieną teisėkuros, Europos teisėkuros priemonę skirtą socialinės, socialinės paslaugoms, todėl skatinčiau balsuoti už alternatyvą rezoliuciją, kurią pateikė žaliųjų frakcija. Ačiū. Merci. Ačiū. Toliau panas Havit. Pirmininkė. Europos parlamentas iš tiesų dirba tam, kad Europos teisingumo teismas e, neiškiais būdais neįstumtų e, konkurencijos taisyklių į mūsų veiklą. Aš sveikinu visus, kurie ragina apsaugoti e, visuotinės reikšmės paslaugas, visuotinės svarbos paslaugas valstybėse narėse šiais e, ekonomiškai sunkiais laikais. Socialinės paslaugos yra visuomeninis sektorius ir savanoriško sektorius uh, sritis. Ir todėl turėtume keisti viešųjų pirkimų taisyklės. Aš manau, kad e, įvairios socialinės apsaugos tarnybos pasveikintų mūsų pastangas pagerinti socialinę politiką. Pone pirmininkė, aš pritariu visiems, kurie sveikino pranešėją ir aš tikiuosi, kad Europos komisija laikysis mūsų, atsižvelgsi mūsų balsavimo uh, rezultatus. Ačiū ponė Howitt. Brigia. Toliau ponė Fegureida. Ačiū ponė pirmininkė. Visų pirma noriu pabrėžti, kokios yra svarbios viešusios paslaugos bendrojo požiūriu, taip pat ir visuotinės svarbos paslaugos, be jų nebus jokios socialinės įtraukties. Būtent dėl to sakome, kad būtina keisti liberalizavimo politiką ir vietoj jos skatinti tikrą socialinės pažangos politiką, kuri garantuotų universalę prieigą prie viešų paslaugų, kokybiškų paslaugų. Skiriant ypatingą dėmesį be abejonės e, na, mažiausiai palinkomis sąlygomis gyvenančiams grupėms. Manome, kad reikia jau užkri... liautis liberalizavimą vykdyti ir pereiti prie e, skubaus socialinių padarinių sprendimo, e, padarinių, kurias patiria e, savo kasdienėme gyvenime asmenys nukentėjo nuo liberalizacijos transporto, energetikos, vandens, tiekimo, komunikacijų, sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos rytise. Ir, ponia komisarė, tikrai jūs išsikėlėte didelį iššūkį. Ačiū Jums už tai. Ačiū, sako pirmininkas ponas Lavarės. Ačiū. Kaip nuomonės pranešėjas regionų komiteto dėl šio pranešimo aš norėčiau pasveikinti pono Derosą. Iš ties, mes dabar žvelgime į rinkos ekonomikos vieną iš tokių ramščių ir visuotinės svarbos paslaugos, socialinės paslaugos čia turi ypatingą vaidmenį. Negalima nusileisti, reikia pritarti bent minimalioms, minimaliems reikalavimams šioje srityje. Šias paslaugas reikia užtikrinti ir vietos valdžios institucijos turi būti tai įtrauktos. Šios paslaugos yra tam tikras saugumo garantas mm, labiausiai socialiai nukentėjusiams grupėms, kurios pačios negali finansuoti uh, savo lėšomis tų paslaugų. Tų paslaugų organizatoriai turi užtikrinti tinkamas finansinės priemonės, kad vietos valdžios institucijos užtikrintų tinkamą tų paslaugų teikimą gyventojams. Ačiū, komisarė žodis. Labai ačiū, pirmininkė. Labai susidomėję sekėme diskusijas parlamente dėl e, visuotinės svarbos socialinių paslaugų. Mes pritarėme pranešėjo požiūrį. Sutinkame, kad socialinės paslaugos e, vaidina labai svarbu vaidmenį, jos padeda žmonėms, taip pat sustiprina jų galimybės dalyvauti visuomenės gyvenime ir naudoti savo pagrindinėmis teisėmis. Komisija pritarė pranešėjui ir parlamentui dėl to, kad būtina užtikrinti visuotinę prieigą prie kokybiškų e, paslaugų visiems. Komisija suvokė, e, kokį susirūpinimą yra išsakiusios visuomenės institucijos e, paslaugų socialinių teikėjai, mes e, manome, kad e, valstybės pagalba ir viešieji pirkimai gali valstybėms leisti užtikrinti veiksmingas paslaugas. Kartais problemų vis tik tai kyla dėl to, kad iki galo nesuprantama, kaip taikomas ir ES taisyklės šioje srityje, todėl komisija ketina suteikti daugiau informacijos suinteresuotams asmenims. Komisija taip pat šiuo metu peržiūri ES valstybės pagalbos ir viešųjų pirkimų taisyklės. Valstybės pagalbos srityje komisija sieks, kad būtų atsižvelgta deramai į socialinių paslaugų sektoriaus ypatumus ir kad reikalavimai būtų uh, proporcingi, kad jie neiškraipytų, nes šiaip e, didelio iškraipomojo elemento konkurencijos požiūrių nėra. Dėl viešųjų pirkimų komisija yra paskelbusi Baltąją knygą, prasidėjo diskusijos visoje ES dėl to, kaip įdėkti daugiau lankstumo šioje srityje ir užtikrinti kokybiškas paslaugas. E, tikiuosi, kad daug pasieksime rezultatų šioje srityje. Trečiame socialinių paslaugų forume buvo kalbama apie tai, kad reikia įkurti aukšto lygio darbo grupę, į kurią įsitrauktų valstybės veikiai, parlamento, e, tarybos, regionų komiteto, socialinių partnerių atstovai. Mes e, visuomet pasisakome už dialogą, kaip sakiau, neseniai vyko viešosios konsultacijos. Mes taip pat e, turime siekti, kad socialinis dialogas gerbs e, kompetenciją visų atitinkamų institucijų ir kad tai leis mums e, dirbti kryptingai. Ir mes dar pasigilinsime į tai, kaip būtų galima suorganizuoti šį dialogą. Labai ačiū komisariai, taip pat dėkoju pranešėjui ponui Derose kolegos gera žinia, liko tik vienas pranešimas šiam vakarui, tai yra pono Kačmareko pranešimas apie ES visomosios politikos poveikį.